Okay, can I bring the meeting to order? The next Prašyčiau tvarkos. Kitas darbo tvarkės klausimas. Daugiametis finansavimas Europos jūrų saugumo agentūrai. Ponas Tayloras. Uh, thanks very much. Labai ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, labai ačiū. 2013 m. sausio mėnesį mūsų komitetas ir parlamentas balsavo, kad būtų išplėstas Europos jūrų saugos agentūros mandatas, e, apimant reagavimą į jūros taršą susijusią su naftos ir dujų instaliacijų naudojimu ir e, jūros taršos susijusios su naftos ir dujų instaliacijų poveikio aplinkai monitoringą. Buvo kalbama, kad reikia išplėsti geografinę apimtį, apimant Europos kaiminystės valstybės partneris. Šiandienos pranešime man, aš nekalbu apie tai, ar gerai buvo išplėsti agentūros mandatą, ar gerai buvo jai suteikti papildomą vaidmenį. Jūrų saugos agentūra EMSA e, turėtų būti įpareigota imtis dar daugiau papildomų veiksmų per kitą daugiametę finansų programą per jos įgyvenimo laikotarpį. Europos komisija pateikė pasiūlymą, pagal kurį 100 16 e, milijonų eurų būtų suteikta tam laikotarpiui. Atsiprašau, 160 milijonų, 154 dabartiniai e, veiklai ir 6 milijonai naujoms veiklos rūšims. Norėčiau Jūs pailustruoti, kai buvo anksčiau. Per ankstesnę finansų perspektyvą EMSA gavo 154 milijonus eurų. Taigi, e, finansavimo suma lygiai tokia pati. Anksčiau EMSA prašė 198 milijonų, e, buvo atsižvelgta į tokius dalykus kaip infliacija ir panašiai. Tačiau vėliau e, buvo pakoreguoti e, skaičiavimai, buvo sakoma, kad būtų galima sutaupyti šitą ir tos taupimo galimybės buvo mantis vėlesnėje sutartyje. Per Žiūrėjus prašymą buvo nuspręsta prašyti 154 milijonų dabartiniai veiklai tęsti per artimiausią finansų laikotarpį. Bet e, išplėtus e, veiklos sritį, apimant naftos ir dujų instaliacijas, e, reikia papildomų lėšų ir agentūros prašoma suma skiriasi nuo komisijos skaičių. Komisijos numatytas skaičius naujam darbui yra 6 milijonai eurų. Tuo tarpu EMSOS pateiktas skaičius e, reikalingas naujai veiklai finansuoti yra 30 milijonų eurų. EMSA e, apskaičiavusi reikalingas išlaidas apimė ir monitoringą e, ir taip pat apimė Portugalijos teritorijas, Arkties vandenino ir Kanarų salų zonas. Manau, kad mums visiems bus įdomu pamatyti, kaip EMSA uh, dirbs pagal planą, kaip jis sugebės veiksmingai, deramai funkcionuoti. Kaip aš jau sakiau, nereikia sakyti, kad e, toks pasiūlymas yra geras ar blogas, sprendimas jau priimtas, jis yra tarp mūsų prioritetų. Todėl dabar aš rekomenduočiau, kad atspindėdami šį pranešimą mes skirtume 185,5 milijonų eurų kitam uh, E, daugiametės finansų perspektyvos laikotarpiai. Tai būtų skirta EMSOS ir dabartiniai veiklai ir naujoms veikloms rūšims. Tai jau įvyko susitikėm su šešėliniais pranešėjais, man labai patiko šešėlinių pranešėjų pozityvus požiūris, jie sakė, kad EMSA gali ir pati sukurti tam tikrų pajamų įplaukų, kalbėjome apie galimą laivų dvigubą panaudojimą, dvigubos paskirties sukūrimą, e, tai buvo atsižvelgta, tokie pasiūlymai buvo pateikti ir aš manau, kad tai atsispindės e, pakeitimuose, kurių pateikimo terminas yra birželio 27 diena. Nenoriu per daug ilgai išnekėti, E, aš tikiuosi, pirmininkė, kad jūs e, pasidžiaugsit, kad aš per ilgai nekalbu. E, jau kai pasakiau, pasakiau viską, ką reikia. Dėkui, man atrodo, padarėt šiek tiek klaidelę, kai pasakėt skaičių ir pasakėt, kad eina kalba apie svarus sterlingų, iš tikrųjų turėjot galvoj eurus. Dėkoju. APP frakcijos vardu ponas Degrandės. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ponui Taylorui, mūsų pranešėjui, už jo pranešimą. Jis yra labai pozityvus. Iš tiesų, transporto komitetas yra gavęs daug įvairiausių pozityvių atsiliepimų šiuo su e, jūrų sauga susijusių klausimų e, ir iš tikrųjų, kaip čia buvo saky, sakyta, agentūrai keliamos vis naujos užduotys. Na, o mums iškyla užduotis visus tuos gerus ketinimus, <clears throat> sprendžiančios klausimus, suderinti su finansiniais reikalais finansiniai reikalai šiuo metu yra labai sudėtingi. Yra kelias mintis, kurias norėjau pasakyti. Nuo pat pradžios agentūra nusprendė visiems pritarant, kad kad ji e, turės e, savo laimyną įvairioms e, problemoms spręsti, kad galima būtų pasiūsti laivus į bet kokią vietą, kai tik tai tokia būtinybė iškils. Taigi agentūra perdoda nurodymus laivui esančiam tam tikram regione ir tada jau tas laivas ima veikti tirdamas ir, ir spręsdamas incidentų atvejus. E, bet žinoma, agentūra tada turi susimokėti, yra tam tikros išlaidos ir plečiantis užduotims tos išlaidos didėja. <clears throat> E, žinoma, yra pakeitimas, e, kuris numato, kaip trečiosios šalys e, turėtų susimokėti ir kaip būtų pareikalaujama iš jų susimokėti. E, ir žinoma, tada reikia numatyti tam tikrą sistemą, e, pagal kurią tos išlaidos būtų kompensuojamos. Taigi e, valstybė informuoja apie kažkokį incidentą, EMSOS atstovai atsiranda toje vietoje, tyria tą dalyką ir tada išrašo tam tikrą sąskaitą. Taigi atsiranda naujos išlaidos, e, turim galvoj, sakysim, veiksmų įgyvenimo išlaidas ar e, tų išlaidų atgaivimo, atgavimo išlaidas, įsivaizduokime laivą, kuris e, prie Kanarų salų turi nuplaukti Na, savaime suprantama, iš Biskajaus e, sąsiaurio e, laivo prie Kanarų salų nesiūsite, e, kreipiamas į tokį laivą, kuris yra netoliese. Taigi į visą tai pirminkė reikia atsižvelgti. Naujosios kompetencijos, naujieji įgaliojimai, tyriant rimtus incidentus Tarkime, jeigu yra kažkokia platforma ir reikia sureaguoti reaguoti į galimus incidentus. Ir čia mums reikia atsižvelgti į veiklos sąnaudas išlaidas, e, tam tikrą e, sąskaitų ir jų apmokėjimo neefektyvumą. Ir čia, ponas Taylorai, reikia spręsti, kad mums gali tekti įsivelti į labai sunkias dėrybas. Ir žinoma, e, EMSAS e, prašymai, e, finansavimo prašymai gali sukelti dar papildomų problemų, apie kurias mes kol kas neįsivaizduojame. Ponas Fleckenstein. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Tayloriui. Ir e, iš tikrųjų, popieriuje matome, kad EMSAI dabar e, priskiriamas naujas kompetencijas, tame tarpe ir naftos ir dujų įrenginių e, srityje. E, komisija tai taip pat supranta ir be abejo, tos naujasios kompetencijos reiškia ir naujas išlaidas. <clears throat> Reikia pasakyti, kad EMSAS veikla vykdoma veiksmingai, efektyviai ir ne visos agentūros to gali pasigirti. Dėl naftos e, išsiliejimo atveju ir dėl veiksmingumo sprendžiant tas problemas, iš tikrųjų e, agentūros atliktas darbas yra labai efektyvus. <clears throat> E, bet E, problema atsiras tada, kad reikės spręsti kažkokią situaciją, o pasirodys, kad EMSA neturės tam pakankamo finansavimo. <clears throat> Ir komisija turi atsižvelgti į tuos dalykus, tame tarpe ir į finansavimą. Aš nekalbu apie šiuos ar kitus metus, bet kalbant apie ateitį apskritai labai sunku prognozuoti, kokie bus poreikiai. <clears throat> Taigi 144 milijonai eurų anksčiau buvo skiriami EMSai, o dabar 6 e, milijonai papildomi dar yra skiriami. Taigi kalbame apie 185 milijonus eurų iš viso. Toks yra siūlomas kiekis, e, tokia suma siūloma yra dabar iškyla klausimų, kiek e, tos išlaidos yra reikalingos. E, reikia atsižvelgti į e, tokių įrenginių įrengimo ypatybės, švarėje zoną aplinkui. Jeigu kažkas atsitinka platformoje, tai aišku, reikalingi e, laivai, kurie turėtų spręsti tą situaciją ir, kas yra labai svarbu, reikia turėti tam tikrų žinių, kurios leistų, e, kurios leistų išspręsti tas problemas. Taigi, e, poreikis yra 190 milijonų ir aš manau, kad e, čia galima bus paieškoti kompromiso. Žinoma, taisyklė, bendra taisyklė yra e, moka tas, kas užsako. Ir čia ne tiek e, komisijos narys Kalas, bet e, komisaras Oettingeris įsitraukė į šios konkrečios problemos sprendimą. Tad kodėl e, energetikos, aplinkos saugos e, lėšas negalėtų būti panaudotos kodėl viskas e, biudžeto prasme turėtų būti imama iš e, transporto biudžeto. Pane Bilbao. Dėkui, pane pirmininkė, e, ponai Taylorui už atliktą darbą. Aš manau, kad jo teikiamas pranešimas yra geras, kalba eina apie konkrečią agentūrą su naujomis kompetencijomis ir, žinoma, skaičiai atspindi tikrovę. Be jokios abejonės e, biudžeto padidinimas yra būtinas. Žvelgiant į EMSA e, istoriją, tai jos įkūrimas buvo susijęs su konkrečia krize. E, eina kalba apie E, naftos išsiliejimus Erika, e, Prestiž tanklaivio avariją ir Meksikos įlankos įvykius. E, tačiau, kai kalbama apie EMSA kompetencijų pokyčius, tai nuosekliai tai reiškia taip pat ir finansavimo padidinimą Čia turime problemą, kadangi su biudžetu, biudžetu turime sunkumų ir turime labai aiškiai apibriežti parlamento poziciją. Savame suprantame, kad EMSA be pinigų savo užduočių atlikti negali. Pranešime duomenų geresnė analizė, techniniai aspektai, E, pažangioji praktika, visa tai atsispindi, e, kai kalbama apie naftos išsiliejimus, kalbama apie e, personalo geresnį rengimą, gerosios praktikos apsikeitimą ir geresnį informavimą. Bet e, turime užduoti savo klausimą, jeigu įvyktų kažkokia gamtos e, nelaimė ar e, išsilietų nafta, kokių tai pareikalautų išlaidų atsižvelgiant į tam tikrus papildomus uždavinius, kurie keliami emsai. Tad e, mums e, reikia pakeitimų, kurie numatytų duomenų, geresnį apdarojimą informacijos veiklą. E, ir aš manau, kad dirbdami taip sugebėsime surasti sutarimą ir parengti subalansuotą pranešimą. Ponas Bredburnas, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Telorui ir priminti keletą dalykų. Mes čia kalbam ne ar EMSai reikėtų duoti naujų kompetencijos ryčių, mes kalbam apie finansavimą. Taigi norėčiau ir pasakyti pastabas būtent apie finansavimą. Aš nesutinku, kad reikėtų skirti naujų lėšų. Uh, Mes visi žinom, kad per MFF dėrybas labai tikėtina, kad e, biudžetas bus e, nukirptas, o čia mes konkrečiai organizacijai prašome daugiau pinigų. E, kaip su, žinot, ponas pirmininkė, aš tikrai nesu tokių agentūrų šalininkas. Taigi, kai mes kalbam apie biudžetą, tai sakom, taip, reikėtų padidinti tą, reikėtų padidinti aną. Tačiau mes nesvarstom kitų galimybių, o man kita galimybė galėtų būti, pavyzdžiui, e, taupimas e, tam tikrose skyriuose, tam tikrose biudžeto eilutėse, kaip kolegos jau komentavo. Aš taip pat esu biudžeto kontrolės komiteto narys ir matau, kad tikrai mm, lėšos kai kuriuose srityse yra švaistomos. Tai kodėl e, mes nepasižiūrėtume, kur galime sutaupyti, kur galim vienas lėšas perkelti į kitą eilutę prieš prašydami daugiau pinigų. Taigi, puikiai prisimenu, mm, kas vyko prieš daugelį metų, kai aš dirbau valdžios institucijose. E, mums būdavo skiriamos papildomos kompetencijos, dirbdavom papildomus darbus ir mes tikrai neprašydavom papildomų lėšų, mes tiesiog tas lėšas perskirstydavome. Tai būtent to aš dabar E, dabar to paties prašau, trečios šalis galėtų e, papildyti agentūros biudžetą. Mes neturėtum, aš dar kartelį norėčiau grįžti prie pagrindinės temos. ES biudžetas tikriausiai mažės ir todėl turėtume ir išlaidas mažinti, todėl nepritariu pono Tayloro nuomonė ir prašymui didinti biudžetą. Aš pasisakau už biudžeto mažinimą. Merci, Ponas e, Rik. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, nes jau uh, kiti pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti, nors aš šiek tiek kitaip vertinu šį klausimą. Aš esu 2014 metų biudžeto pranešimo šešėlinis pranešėjas ir aš norėčiau vieną dalyką išskirti čia. Aš suprantu pranešėjų argumentus, didžiosios dalies šešėlinių pranešėjų argumentus, aš pritariu tam, kam jie sakė, visiškai sutinku. O kitas dalykas yra tai, apie ką sakė ponas Bradburn, kuris yra e, agentūrų šalininkas. E, biudžeto uh, E, finansavimas turi e, būti numatytas iš 06 transporto eilutės. Ir e, kai raš, prašome papildomų pinigų agentūroms, tai iš kur mes jų galim paimti? Tema yra ta, kad problema yra ta, kad ši agentūra nėra tokia pati kaip, pavyzdžiui, geležinkelių agentūra. Mes ją pagal saveikumo priemonę dar numatėme finansuoti, o čia yra kitaip. Uh, Todėl man kyla klausimas e, esminis pranešėjui. E, biudžetinė bazė kol kas dar nėra sureguliuota ir ar nereikėtų apie ją daugiau pagalvoti. Pone Fleckenstein, very... šokinėjate, nenustikstate savo vietoje, gal galite labai trumpai kalbėti? Wir haben uns doch gerade für die EMSA entschieden. Visų pirma, mes norime išvengti papildomų mokesčių šiai agentūrai. O visų antra, tai ar jūs galėtumėt pasakyti, kuri kita agentūra galėtų sumažinti išlaidas? E, čia nepapil, nepadidinę lėšų mes negalime atlikti papildomų užduočių. Taigi mes turim vienintelę agentūrą, kuri turi atlikti labai konkrečius darbus, bet pinigų tam neturime. Tai kaip dabar išspręs šitą situaciją? Be brief, Mrs. Berg. E, pone Berger, prašyčiau kalbėti trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė ir ponė Taylorai. Dėkoju nariams už pasisakymus. E, taip mes visi sutinkam uh, E, kad čia kalbam ne apie tai, ar EMS turėtų ar neturėtų atlikti darbą, mes čia kalbam apie biudžetą, tačiau situacija yra sudėtinga, sudėtinga buvo pristatyti šį pasiūlymą. Mes e, aptarėm ir aptarėm, kad e, naujos užduotys, naujas užduotis agentūra turi atlikti gavus didesnį tarptautinį e, daugiametį finansavimą. Taigi mes patys nusprendėm, kad agentūrų biudžetas turėtų e, likti stabilus per ateinančius septynerius metus. Tai jeigu nepritarsim šiam pasiūlymui, tai agentūra negalės atlikti konkretaus jai pavedamo darbo. O jeigu nenorime tokiomis sąlygomis e, dirbti, jeigu, jeigu nenorim, kad e, agentūra atlikta, atliktų papildomus e, E, darbus, tai reikėtų paskirti tuos 154 milijonus eurų. EMSA rinkoje buvo galinga tikrai ir gaudavo daug užsakymų. Be to, stabilizuojant biudžetą, tai reikia šiek tiek pinigų paskirti, kad būtų galima pradėti vykdyti naują veiklą. Ir suma tikrai ne, nėra didelė ir už šią, šią sumą tikrai negalim įsigyti naujų laivų. Turėtume pradėti EMSai leisti naudotis papildomais pin, pinigais, kad galėtų e, įsigijusi naujų laivų kovoti su naftos išsileimu. Parlamentas ir taryba e, turi nuspręsti dėl biudžeto. Mes esam pasirengę spręsti techninius klausimus draugę su EMSA galite pateikti pakeitimus, tačiau dabar jau yra pateikta 11 pasiūlymų ir pakeitimų. Ir aš tikriausiai atsakiau į klausimą dėl biudžeto, o dėl kitų e, dalykų, kuriuos reikėtų šiek tiek pakeisti, tai visų pirma norėtume išgirsti tarybos nuomonę. Dėkuoju, pirmininkė. Okay, thank you tvarka. Dėkui, ponas Taylorai. Ar norite trumpai sureaguoti? Dėkoju, aš girdėjau, ką sakė ponas Bradburnas. E, aišku, e, finansavimo iš skirtingų biudžeto eilučių e, paėmimas ir šito biudžeto didinimas viens kito neeliminuoja. Aš esu dirbęs su pinigais daug metų ir sugebu analizuoti biudžetus. E, kol kas EMSAS nuveiktas darbas yra e, labai vertingas. Per e, septynis metus, pavyzdžiui, jeigu turime 25 milijonų mm, eurų biudžetą, tai reiškia 3,5 milijono per metus, o vien palidovinis stebėjimas kainuoja 8,4 milijonus. Taigi, aš manau, savo argumentaciją mes turime aiškiai suformuluoti ir turime ieškoti, iš kur galima būtų gauti filans, reikiamą finansavimą. Dėkoju. Pakeitimus teikti galima iki birželio 20 7 komitete ketiname balsuoti rugsėjo 17, plenarnio posėdžio datos dar nežinome, taigi 27 birželio ir rugsėjo 17. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra e, trumpi klausimai e, dėl naujų gyvenimo taisyklių susijusių su skrydžių ir būdėjimo laiku įsigaliojimo. Tad e, e, Jūs žinote, kad laukiame dar komisijos pasiūlymų dėl IASA rekomendacijų, dėl tų taisyklių. E, man prieš jau regis labai daug laiko teko pačiam būti pranešėjų šiuo klausimu. Priminsiu, kad šis pasiūlymas teikiamas <clears throat> komitologijos procedūros pagalba, tad e, jokių pakeitimų nebus galima e, pateikti. Kai komisija pateiks savo rekomendacijas, galima bus balsuoti taip ar ne. Ir jeigu bus balsuojama ne, tai liks galioti dabartinės taisyklės. Sakau tai, nes atrodo buvo tam tikro nesusipratimo dėl to, ką parlamentas gali ir ko negali nuveikti. Taip pat turiu pasakyti, kad tai e, nėra pranešimas e, kuris apimtų tokius dalykus, kaip dėrybas tarp socialinių partnerių dėl darbo sąlygų, tai lieka socialinių partnerių reikalu. E, mes suteiksime 10 minučių pasisakymai komisijai, e, oro linijoms du kartus po penkias e, minutės 10 e, minučių profsąjungoms, 5 e, minutės nacionaliniams saugos institucijoms, e, paskui suteiksim žodį ekspertams dėl įtampos valdymo ir Europos saugumo agentūroms. Turime pasakyti, kad mums teko atidžiai pasirinkti, ką pakviesti ir kam suteikti žodį. Galbūt ne visi bus patenkinti, bet yra taip, kaip yra. Pradėsime nuo MUV generalinio direktorato atstovo pono Baldwin. Jis yra aviacijos ir tarptautinių transporto reikalų direktorato direktorius, ponas Boldvin. Dėkuoju, ponė pirmininkė, nekalbėsiu ilgai, nes visų pirma noriu išgirsti, kas čia bus pasakyta, bet dėkuoju už e, šių klausimų surengimą ir galimybę pasisakyti. E, svarbu, kad tas klausimas vyksta parlamente, nes būtent čia e, jau daugelį metų vyksta gilios diskusijos dėl E, skrydžių laiko ribojimo. E, trumpai pasakysiu, kur esame pažengę su e, pasiūlymais keisti dabartinį skrydžių laiko režimą. Reikia paminėti tris dalykus ir jie yra saugumas, saugumas ir saugumas. Neina kalba apie pilotų ir aptarnaujančio personalo socialinės sąlygas. Tie dalykai yra numatyti socialinė, socialiniuose teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse. Eina kalba apie mūsų uh, keleivių ir įgulų saugumą. Ir aš manau, kad e, dėl šio klausimo sutarėme mes visi. Ir mes, ir oro linijos ir darbuotojai. E, mes rėmėmės e, IASOS nuomonę, kuri buvo e, paskelbta 2012 m. spalio mėnesį po ilgų konsultacijų su, su interesuotomis šalimis. Tie pasiūlymai IASA komitete diskutuojant buvo sveikinami, tačiau reikėjo pašalinti tam tikras dviprasmybės ir mes dirbame draugės su IASA, už tai e, esu jų atstovams labai dėkingas. Man atrodo, kad mes atsižvelgėme į tam tikrus būkštavimus, ypatingai profsąjungų išreikštus būkštavimus e, dėl e, įvairiausių jų keltų problemų ir aš manau, kad profsąjungas pripažins, kad e, tuose srityse mes patiek, e, pasie, pasiekime pažangos. E, taip pat sutarėme dėl vadinamosios non-regression tvarkos, e, dėl e, naktinio būdėjimo ir kitų dalykų, aš manau, kad pasiekime tinkamos pusiausviros, e, kalbant apie saugumą. Pone pirmininkė, kol kas nepasiekime tos stadijos, kai komisija galėtų pateikti formalų pasiūlymą, bet jis yra pakeliui ir mes galvojame, kad sugebėsime į ASA komitetui neužilgo pateikti E, šį dokumentą, ketiname tai padaryti Liepos 11 dieną, o po to e, parlamentui, po to komiteto diskusijų liks trys mėnesiai sureaguoti į tai ir tai mus atvestų maždaug iki spalio vidurio. Na, o dabar, ponė pirmininkė, aš manau laikas žengti į priekį nebeliko klausimų, kurie giliai nebuvo išanalizuoti. Eina e, kalba apie temą, kuri labai e, mums rūpi ir mes tikimės ir didžiuojamės tuo, kad e, mūsų darbas skrydžius Europoje padarys saugesnius komisijos pasiūlymai saugumo apsaugą daugumoje valstybių narių ženkliai sustiprins, o kitose šalyse užtikrins tokį saugumo lygį, kuris yra ekvivalentiškas jau dabar egzistuojančiam režimui ir kažkuria prasme ekvivalentiška tam lygiui, kuris egzistuoja JAV. Taigi šiandieną kreipiuosi prašydamas, kad nevilkintume nei vieną dieną tų priemonių priėmimo ir taikymo, nes galvojame, kad tai yra labai svarbu ir mūsų piliečiams, ir e, keleiviams, ir įgulai. Na ir pabaigai keletą žodžių apie mokslo tyrimus. E, Šitoje srityje atlikta labai daug mokslinių tyrimų IASA pateikė savo nuomonę, atsižvelgdama į juos. Mes taip pat stengiamės kiek galima pilniau atspindėti e, mokslinis principas. Tačiau čia reikia būti atsargiems. Kai kurios iš atliktų studijų e, išimtos iš konteksto gali būti netinkamai suprastos. Taigi, e, šiais pranešimais nega, negalime remtis e, pilnai vertindami e, šiuos pasiūlymus, todėl komisija pasisako už e, skrydžių e, laiko ribojimo sistemos ekspost įvertinimą. E, Pane pirmikė, labai džiaugiuosi, kad nors kartą man skirto laiko neviršijau ir aš labai tikiuosi, kad pabaigoje klausimo galėsiu sureaguoti į tai, kas bus pasakyta, tačiau svarbiausias mano tikslas šiandieną yra klausytis. Ačiū. Prieš perėdamas į avialinijų atstovų, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ponas Krameris iš Berlyno ir Brandenburgo pasikvietė žaliųjų grupę. Aš džiaugiuosi juos, matydamas mūsų diskusijoje Tikiuosi, kad jums patiks apsilankimas Bruselėje. Toliau avialinijų atstovų nuomonės pradėsiu nuo Vincento Devroj, kuris yra Europos avialinijų asociacijos AEA e e, generalinis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad pasikvietėte mūsų asociaciją pristatyti savo nuomonę. Pilotų ir lėktuvų įgalos nuovargis yra labai svarbus veiksnys užtikrinant skrydžio saugumą. Jeigu jūs galvojate, kad aviacija brangiai kainuoja, tai pabandykite patys užtikrinti tobulas darbo sąlygas. E, veiklos taisyklės turi būti nustatytos taip, kad būtų saugumas užtikrintas. Taip pat labai svarbu pastebėti, kad e, avialinijos ir įgula e, atsakomybę neša bendrai. Avialinijos e, turi laikytis griežtų taisyklių, o pavieniai įgulos nariai yra įpareigoti e, įgyvendinti visus reikalavimus deramai ir užtikrinti, kad jų nuovargis e, neatsispindėtų e, darbe. E, mes manome, kad e, dabartinis pasiūlymas yra geras rezultatas išplaukęs iš ilgų diskusijų su, e, na, su įvairiais, įvairiomis suinteresuotomis pusėmis. Ši nuomonė yra pagrįsta beveik 50 skirtingų mokslinių studijų išvadomis, kuriuose buvo vertos nacionalinės taisyklės, saugumo duomenės, įprastinė praktika. Europos Sąjunga turi vienas iš greičiausių FTL taisyklių pasaulyje Be to, e, šalia Europos taisyklių dar egzistuoja daugelį valstybių narių, tokių kaip Prancūzija, Prancūzija, Ispanija, Austrija, Suomija, Belgija, Niderlandai, Airija ir kitur nacionalinės taisyklės. Ir aš turiu pastebėti, kad e, tos taisyklės užtikrina saugumą. FTL pasiūlymas e, atitinka dabartinės Junktinės karalystės nacionalinės taisyklės. Ir aš manau, kad jos yra geros, nes e, dauguma suinteresuotų pusių sako, kad Junktinė karalystė rodo pavyzdį. E, Junktinės karalystės aviacijos administracijos e, nuomonė šis pasiūlymas taip pat yra sveikintinas. Galiausiai reikia pasakyti, kad EASOS pasiūlymas yra griežtesnis negu Junktinių Amerikos valstijų FAA taisyklės. Šiandien kalbėsiantys kiti E, kitų interesuotų organizacijų atstovai e, kartais skleidžia klaidinančią informaciją, nes jie yra nepatenkinti dabartiniu dokumentu. Jie nusprendė, kad reikia išsirinkti geriausius e, aspektus, geriausius pasiūlymus iš dabar jau egzistuojančių sistemų ir užtikrinti tokiu būdu saugumą. Mūsų asociacija labai lėstauja, kad E, tokios nuomonės yra reiškimas. Mes manome, kad e, turi būti visuomet atsižvelgamai daug parametrų kaip į paketą. Saugumo negalima užtikrinti supaprastinant e, pačius sudėtingiausius klausimus. Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, kad EASA yra saugumo reguliuotoja, jos vaidmo užtikrinti ribas užtikrinančią saugumą, bet nereguliuoti socialinius reikalus ar darbo sąlygas. Tarp to būtent dėl to Europos parlamento transporto komitetas yra atsakingas už šį teisės aktą, o ne užimtumo komitetas. Da, pilotų ir, ir lėktuvų įgalų darbo sąlygos yra atskirų bendrovė ir profesinių sąjungų dėrybų objektas, atsižvelgiant į E, ES darbo laiko direktyvą ir saugumo pribojimus. Visų avialinijų darbo sąlygos turi tenkinti griežtus EASOS apribojimus, e, priderintus prie veikiančių nacionalinių taisyklių. Mes manome, kad pasiūlymas yra subalansuotas, Esos pasiūlymas nemažai kainuos kai kuriams avelinijoms, ypač ir stambiausiams, tačiau mūsų asociacija nemano, kad dėl to reikėtų abejoti dėl griežtų reikalavimų. Pavyzdžiui, naktinių skrydžių e, trukmė turi, yra sutrumpinta iki 11 valandų 45 min, nuo 11 valandų 45 minučių iki 11 minučių. Vadinasi, ilgesniuose skrydžiuose reikės numatyti trečiąjį lakūną, paskirti trečiąjį lakūną. Uh, E, yra daug žmonių, kurie nesutinka su mūsų pateiktomis nuomonėmis ir jų prieštaravimas yra nepagrystas saugumo e, sumetimais. E, budėjimo taisyklės taip pat e, ne visus tenkina, e, turi būti suprasta, kad ne visuomet lakūnas, lakūnas neturi teisės mėgoti budėjimo laiku. E, mes suprantame, kad dabartinis pasiūlytas scenarius yra visiškai teorinis, jis praktiškai yra neįmanomas, yra tiesiog daroma e, prielaida, kad namuose būdamas e, lakūnas negalės miegoti. Ir turime suprasti, kad toks būdėjimas nei kiek nesiskiria nuo polsio laiko tarp skrydžių. Taigi, pirmininkė, mes turime užtikrinti, kad siūlomos taisyklės turi sukurti saugias taisyklės, garantuoti saugumą, jos turi būti naudingos visiems Europos piliečiams, nes visos Europos avialinijos turės vadovauti tomis pačiamis taisyklėmis. Manau, kad pas laikas tas taisyklės priimti, o ne išmušti viso proceso iš vėžių, atsižvelgiant į baimės ir klaidingos informacijos sukurtą atmosferą. Moisin Ačiū. Toliau ponas Erik Moisen. Jis yra tarptautinės e, oro vežėjų asociacijos AJAKA e, direktorius. E, transporto ir turizmo komiteto nariai, ponė pirmininkė, dėkoju, kad svarstote šią temą. Aš norėčiau pakalbėti ne tik apie IATA, bet ir apie IASA E, taisyklės AJAKA atlieka e, oro vežėjo, pasla, teigia oro vežėjo paslaugos. E, tiksliau tariant, būtent todėl JAKA labiausiai, jakui labiausiai taikomos bendros FTL taisyklės, kai vartotojai išskrenda atostogų vasarą, tai skrydžių kiekis padaugėja dvideš, e, dvigubai. Todėl labai sudėtinga e, atitikti tas taisyklės, kurios yra nustatytos e, kiekvienam atskiram mėnesiu. Vyksta tam tikros rotacijos, kiek orlaivių gali išskristi per dieną. Kartais tie orlaiviai išskrenda anksčiau, kad spėtų daugiau kartų suskraidyti. Ajaka transportuoja, veža ES piliečius e, visur, kur tik jie nori vykti atostogų, todėl e, dauguma, e, dauguma kai, kurios, kai kurios atostogų kryptis pasiekiamos vos tik kartą ar du per savaitės. Todėl jeigu uh, Ajaka gali e, skraidinti keleivius e, jų atostogoms e, tik, tik tai tomis kryptimis ir tik už tokią kainą, kurias gali ES piliečiai sumokėti. Kai kurios turizmo kryptis yra labai populiarios, nes yra lengvai prieinamos, todėl ai, ajaka tomis kryptimis e, vykdo o, didesnių, o, e, skraidina didesnius oro laivius. Taigi, jeigu bus primtos FTL taisyklės, e, nebebus galima pasiūlyti ekonominių skrydžių ir ekonominių vietų. Todėl reikėtų pateikti e, atskirus patik, patikslinimus, reikėtų e, remtis dar moksliniais tyrimais. 60 procentų ajaka skrydžių yra ilgesni negu 10 valandų per naktį. Tai jeigu bus primtos naujos FTL taisyklės, tai tokie skrydžiai negalės vykti. E, Taigi joks oro vežėjas negalės vykdyti tokių skrydžių. Ir Ajaka tikrai patirs neigiamą poveikį. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, Ajaka skrydžiai, Ajaka skrydžių negali perimti joks kitas e, e, operatorius dėl visų anksčiau išvardytų priežasčių. Mes prašome transporto ir turizmo komiteto dar kartą įvertinti e, pasiekmes e, ir pasižiūrėti, e, kokios bus pasiekmes, jeigu Ajaka nebegalės skraidinti keleivių į Kipurą, Graikiją ir Kanarų salas. Taigi reikėtų dar kartelį pasikonsultuoti su visuomenė, su valstybiniais oro vežėjais. Aš, būdamas mm, JAKA narys, e, noriu pasakyti, kad e, tos oro linijos, kurios priklauso šiai organizacijai, norėtų ilgesnio e, pereinamojo laikotarpio. O kalbant apie Europos aviacijos saugumo agentūrą, tai E, Ajaka prašytų, kad tos taisyklės būtų tokios pačios kaip Ajasos. Taigi norėčiau dar kartą paprašyti įvertinti e, ne tik aviacijos, bet ir e, pramogų industrijos ir sektoriaus For the trade unions, first of all, it's Dėkoju panai, panai Moisenui. E, profsąjungų žodis visų pirma Elizabeta Čika iš e, Italijos e, transporto darbuotojų federacijos. Labadiena, ponės ir ponai, transporto ir turizmo komiteto nariai. Noriu padėkoti ponui Simpsonui už e, pakvietimą dalyvauti šiame klausime. E, E, mano pavardė Elizabeta Kika. Aš 26 metus e, dirbau kaip įgulos narė e, Italijos oro bendrovėje ir kadangi laiko nedaug, perėsiu iš karto prie temos. <clears throat> Mes manome, kad rekomendacijos, kuriomis komisija yra raginama e, pagerinti tas sąlygas, e, yra labai naudingos. Aš bandysiu perskaityti tai, kas yra išdėsita dokumente. Directive, Health and Safety Directive, No Regression Safety and Social Clause, Scientific Review. For European cabin crew and pilots, this improve... Europos įguloms ir pilotams e, tie patobulinimai yra labai svarbus. Jeigu jie nebus įtraukti, uh, E, tai e, mūsų federacija galvoja, kad tai, bus, e, kad tai nulems saugumo sumenkėjimą ir nuovargį. Pagal šį reglamentą įgulos gali būti parengties režime iki 16 valandų Greta to prisėda dar ir būdėjimo laikas ir todėl iškyla klausimas, ar po tiek laiko e, ta įgula gali išlikti budri. E, šios nuostatos remiasi tik tai ekonominėmis priežastimis, bet visiškai neatsižvelgia, e, neatsižvelgia į saugumo reikalavimus. nuo 11 val. vakaro iki 7 ryto e, laikotarpis e, neskaičiuojamas. Ir tai taip pat nulėmė papildomą nuovargį. Problemas, e, kurios kyla dėl e, FTL taisyklių yra tokios, kad nesažiningi operatoriai gali viršyti e, legales e, nustatytas minimales ribas. E, žmogaus kūnas turėtų būti budrus 16 valandų iš 24 ir paskui turėti galimybę pamiegoti 8 valandas. <clears throat> Todėl e, mums atrodo, kad e, reikėtų numatyti e, panašias nuostatas parengties būdėjimams ne oro uoste, kaip kad yra būdėjimams oro uoste. Antraip tai atsilieps nuovargiui ir saugumui. Parengties režimo e, nuostatos e, taip pat e, turi būti palankios įgulai ir e, pilotams planuojant jų dienos režimą. Antraip e, neigiamai e, gali būti paveiktas miego režimas ir sveikata. E, tai gali privesti prie tam tikrų sveikatos sutrikimų ir depresijos. Mes visada turime būti budrus ir pasirengę bet kokiam scenarijui. Keleiviai kartais nesuvokia, kad e, įgula e, kartais turi veikti kaip ypatingos paskirties tarnybos, tokios kaip policija ar gaisrinė kai kurio komisijos pasiūlymai yra nepriimtini, nes jie nesiremia mokslo tyrimais. Iš tikrųjų negalima numatyti lankstumo nuostatų saugumo sąskaitą. Mes labai tikimės, kad komisija patobulins teikiamas taisyklės ir kad įgyvendins savo ankstesnius pažadus ir kad Europos parlamentas įtrauks pažangiausią praktiką mokslo ir medicinos rekomendacijas, e, kuriomis numatomas saugumo užtikrinimas. Taip pat būtina e, įgyvendinti socialinius standartus e, nacionalinių lygmenių bei neigiamas pasiekmes, kurios kol kas yra neįvertintos. Jeigu komisijos pasiūlymas nesirems mokslo tyrimais, e, Europos parlamento nariai gali tokiam pasiūlymui prieštarauti. Dėkui. Toliau John Hall, kuris e, yra ECA e, vykdomosios valdybos narys. ECA yra Europos į, lėktuvų įgulos narių asociacija. Labadiena, aš turiu daug metų E, skraidimo patirties, skraidžiu, skraidžiu ir su Airbus, ir su Boeing lėktuvais. Ir dabar aš noriu kalbėti vardu tų pilotų, kurie skraido ir ES viduje, ir į ją, ir iš jos. Dėkoju, kad leidžiate mums paaiškinti savo nuomonę ir mūsų susirūpinimą dėl saugumo, kylanti dėl e, pateikto pasiūlymo. Aš kaip patyręs e, veiklus pilotas galiu kalbėti. Ir aš galiu pasakyti, kad labai dažnai yra kalbama apie strakčius skaičius, koncepcijas, techninius momentus, bet e, kad ir kokios tos taisyklės būtų, kad ir kiek jos beleistų, e, jos turės būti įgyvendintos realiai. Neretai du lakūnai lėktuve e, turi dirbti e, ilga, ilgas valandas, neretai prastomis klimato sąlygomis, oro sąlygomis. Taigi, ką mes galime padaryti? Jūs kaip demokratiniai ES atstovai turite mums padėti. Pilotai visuomet stengiasi konstruktyviai E, vertinti saugumo taisyklių derinimą, nustatymą. Tačiau šis pasiūlymas nėra tokio e, lygio, kokio mes norėtume. Šiame pasiūlyme nėra kreipiamas dėmesys į labai daug mokslinių išvadų, o svarbiausia, jame yra nekreipiamas dėmesys į jūsų parlamento pateiktą teisinį reikalavimą sukurti tokias taisyklės vadovaujantis moksliniais įrodymais. Aš tikiuosi, kad jūs su tokiamis taisyklėmis nesitaisysite. Ir jeigu tos taisyklės pažeidinėja mokslininkų išvadas, tai kas gali sakyti, kad jos yra saugios? Faktas yra toks, jeigu parlamentas dabar neįsikiš ir nepateiks konkrečių politinių gairių, iškils grėsmė kad bus pradėta vadovautis komerciniu tikslingumu ir e, patogumu. E, EASA keletą kartų yra atmetusi ir nekreipusi dėmesio į mokslinius tyrimus e, kuriuos ji pati buvo užtakusi, bet jeigu e, rezultatai buvo nepalankus, jie buvo tiesiog ignoruojami. Buvo atliktos trys studijos, trys pateiktos ataskaitos ir labai didelės jų dalis buvo nekreiptas dėmesys. Europos transporto saugumo taryba taip pat pradėjo savo tyrimus ir buvo e, padaryta išvada ištyrus e, darbuotojų nuovargį, e, kad naujosios taisyklės nėra geros. Mokslininkai nuolat kartoja, šiuo pasiūlymu reikėtų apsaugoti žmonės nuo miego sutrikimų, daug gilių, per daug užduočių, bet taip tikrai nėra. Sakoma, kad lakūnai neturėtų keletos reisų atlikinėti per vieną dieną, bet taip nėra. Yra labai aiškių uh, nustatytų mokslinių išvadų. Nereikia e, jų ignoruoti, o pateikinėti, kaip šiame pasiūlyme, kažkokių aptakių skaičių. E, pasiūlyme yra pateikta, kad naktį lakūnas gali skristi 12,5 valandos, turėtų būti tik 10 valandų. Ne kažkoks abstraktus čia skaičius. Aš noriu Jums priminti, ką reiškia lakūnų šie skaičiai realiame pasaulyje. E, Taigi, ką mokslininkai sako, kai skrendame naktį, kas būna, cituoju, ETSE ataskaitą apie nuovargį. Keletoje mokslinio išva, tyrimų atliktų e, esus užsakymų yra pasakyta, kad įgulos darbas neturi viršti 10 valandų per naktį. 10 valandų yra absoliuti saugaus darbo riba. Tai patvirtino daugelis e, e, veiklos ryčių, ne tik aviacija. E, toks apribojimas e, nereiškia, kad reisai nebegalės vykti, tiesiog reikia papildomo ekipažo. EASA e, tą informaciją apie tokią ribą gavo atlikus visus tyrimus, bet ji į ją nekreipia dėmesio. Panašu, kad ji to ir nedarys, kol Europos parlamentas neišikis ir kol nebus iškelti reikalingi reikalavimai. ETF E, jau e, kalbėjo apie budėjimo laiko nuostatų problemas. Aš galiu pasakyti tik tai, kad dabartinis pasiūlymas būtų sunkiai realizuojamas. E, lakūnai neretai po 22 valandų darbo dienos sugrįžę dar yra verčiami dirbti, gyventi budėjimo režimu, todėl mes sakome, kad reikia ieškoti lankstesnio sprendimo, riboti budėjimo laiką, o skrydžio prievalė turėtų apsiriboti 18 valandų. Galiausiai Šie pasiūlymai e, neleidžia norintiesiems saugiau skraidyti to padaryti. EASA bando įvesti griežtus reikalavimus, vadinasi, kai kurios valstybės turės e, e, skraidyti mažiau saugiai negu dabar. Mes tikimės, kad Europos parlamentas lės išlaikyti e, to bent jau esamą padėtį. Be parlamento e, bus e, įgyvendinti pasiūlymai, kurie tam tikrus saugumo garantus pašalins Mes e, suprantame, kad dabartiniai pasiūlymai nėra tinkami, taip patvirtina ir mokslininkų išvados. E, kalbame apie tai, kad per vieną pamainą lakūnas negali atlikti, skristi keletą reisų, e, turi būti vadovaujamasi mokslininkų išvadomis, kuriuose sakoma, kad lakūno skridimo laikas neturi viršyti 10 valandų. Mes visi suprantame, kad e, kol nebus parengtas griežtas e, privalomas straipsnis, griežti reikalavimai, tol nebus nieko pasakyta. Todėl mes tikimės Europos parlamento lyderystės šio požiūriu. Ačiū. Toliau nacionalinės saugumo administracijos nuomonės Catherine Jones Junktinės karalystės civilinės aviacijos administracijos e, vadovė. Pone Džiaus, prašau. Dėkoju, kad pasikvietėte mane į šį posėdį, kad galėčiau uh, pristatyti mūsų organizacijos uh, nuomonę. Aš tik norėčiau pakomentuoti e, nuomonę, kuri buvo pateikta praėjusiu metu e, spalį. CIA pagrindinis darbas yra saugumas ir mes e, esame nepriklausomas reguliatorius, kuris atlieka šią funkciją labai rimtai. Priemonių paketas ir padeda išlaikyti jungtiniai karalystiai saugumo lygį CIA buvo labai aktyvus IASA e, e darbo grupės naris, narys ir mes e, galėjome peržiūrėti pateiktus pasiūlymus kaip visiškai nepriklausoma organizacija ir pateikti griežtus komentarus, jei reikėdavo. IASA pasiūlymai buvo, ESA pasiūlymams pritarė CIA mes e, rinkom mokslininkų informaciją, buvo parengtos mokslininkų nuomonės, buvo parengtos naujos rekomendacijos ir e, siūloma pateikti sprendimus, kad būtų e, pakeistas esantis dabartinis pasiūlymas atsižvelgiant į gautus komendarus. Labai svarbu paminėti, kad e, žmogus. E, pavarksta dėl daugelių faktorių ir dėl daugelio rizikų, su kuriuom susidurėm. Žinoma, kad turi būti ribojamas skrydžio laikas, bet taip pat turi būti ribotas ir e, darbo laikas. Efektyvumas priklauso nuo to, ar priemonių paketas padeda apsaugoti įgal, įgulą nuo nuovargio. Kol kas nėra jokių privalomų priemonių, kurias taikant būtų galima užtikrinti, kad įgula ir pilotas e, ne, nepavarksta. Reikia e, daugybės Tai yra viso paketo naujų reglamentuojančių priemonių. Reikia, kad operatoriai prisimtų atsakomybę, įdėktų saugumo vertinimo sistemas, įdėktų nuovargio vertinimo ir su tuo susijusių rizikų sistemas. CIA vertina taip pat ir kokios būtų pasiekmes priėmus e, reglamentus. Ir mes tikrai stengiamės, kad situacija pagerėtų. Sijai e yra įsipareigojusi dirbti su jungtinė e, karalystė ir JASA. Ir todėl nori, kad agentūrai, agentūra stengtųsi remtis pasiūlymais, e, surinkti reikiamą informaciją, reikiamus duomenis ir pagerinti situaciją. Suprasdami, e, kaip svarbu įgyvendinti e, reglamentus, mes norime, kad Europos aviacijos saugumo planas būtų pagerint, pagerintas JASA e jau peržiūrėjo visus e, pateiktus pasiūlymus kaip vieną bendrą pasiūlymų paketą ir įsipareigoja e, pradėti juos įgyvendinti. Taip pat įsipareigoja nurodyti operatoriams ir vežėjams, kaip reikėtų gyvendinti šias priemonės. Mes norime ir toliau likti rimtų IASA e partnerių, dirbant Europos aviacijos saugumo srityje. Dėkoju. Dėkoju, ponė Jones. Dabar suteiksiu žodį daktarui Aleksander Gundel. Jis yra iš Kelno e, erdvės medicinos instituto ir yra budrumo valdymo ekspertas. Pane pirmininkė, ponės ir ponai, aš apsiribosiu savo pastabose keliomis temomis. Visų pirma, mokslo ekspertai ir jų nuomonė. Aš paminėsiu keletą dalykų, kurie juos jaudina. Paskui aš pakalbėsiu apie nuovargio rizikos valdymą mokslininkų dalyvavimas e, ir visų pirma mokslą tyriančių mokslininkų dalyvavimas e, buvo e, pasiteltas 2008 ir 2011 metais buvo parengti specialus tyrimai, reaguojant į IASOS pateiktus klausimus. Deja, tarp mokslininkų ir IASOS jokių sustikimų paskui neįvyko. E, Kitu atveju trys nepriklausomai dirbantis mokslininkai buvo paprašyti atsakyti į IASOS klausimus, e, buvo taikyta labai griežta e, atrankos procedūra, paskui įvyko pokalbiai su ekspertų grupė, Tačiau po to su tais mokslininkais jokių tolesnių kontaktų nebuvo palaikoma. E, dabar noriu paminėti keletą e, būkštojimų dėl e, saugumo, ypatingai kai kalbam apie skrydžių laiką. E, naktiniai skrydžiai e, gali sukelti e, daug problemų. E, sakysime, darbas nuo 5 val. vakaro iki 5 val. ryto. Jeigu <clears throat> palyginsime tai su 11 e, valandų, apie kurias kalbama JASA nuomonėje, tai tos problemas yra buvęs svarstytos draugė su Vokietijos institucijomis, tad Jeigu jūs, gerbėmiai parlamentarai, balsuosite prieš e, e, šias nuostatas, tai balsuosite prieš mokslo ekspertų nuomonę. E, toliau, kalbant apie poilsio laikotarpis skrydžio metu, e, būtina sudaryti pilotams galimybę pamiegoti. E, Ir geriausias e, variantas, alternatyva čia yra numatyti tam tikras e, miegojimo vietas pilotams. 25 <clears throat> procentai laiko e, turėtų būti skiriama būtent poilsiui tokiuose lovose. E, taigi 11 plus 3 valandos nakties metu ir e, 13 plus 3 kitų metų. Taigi iš viso kalbama apie 16 valandų laikotarpį. E, kai e, miegojimo vietos nėra, e, iškyla papildomų problemų. E, Žinoma, nuovargio rizikos mažinimas yra susijęs su bendru rizikos valdymu. E, iš tikrųjų, rizikos valdymas e, gali užtikrinti didesnį saugumą. Nors ir sakoma, kad būtina m, mm, renkti įgulą, e, valdyti nuovargį. E, tai kertasi su e, saugumo valdymo koncepcija, e, kurioje m, mm, apimami visi rizikos veiksniai. Dėkoju. Dabar e, Europos saugumo institucijų vardu ponas Kliuzo iš Europos aviacijos saugumo agentūros EASA. Dėkuoju, ponė pirminkė. Pradėsiu nuo bendrų pamastymų apie aviacijos saugumą ir e, tendencijų šioje srityje. E, komercinio oro transporto e, avarijų skaičiaus tendencija yra mažėti per pastaruosius 50 metų. Jūs žinote, kad e, mūsų agentūrai tenka vaidmuo e, gerinant aviacijos saugumą. E, aviacijos reglamentavimas dabar yra saugus ir tvarus. Ir šiame kontekste koks yra e, įgulos nuovargio poveikis aviacijos saugumui. Žvelgiant į pastarosius dešimt metų, e, mes fiksavome dvi avarijas, kurios buvo susijusios su įgulos nuovargiu. Vienu atveju e, skrydžio laikas e, buvo virštas trimis valandomis, o kitu atveju nebuvo laikomasi numatyto minimalaus poilsio laiko. Tai rodo, kad e, taisyklių laikymasis yra ypatingai svarbus valdant nuovargį. E, taip pat 2009 e, metų e, įvykiai parodė, turime galvoj avariją JAV, kad įgulos nuovargis tiesiogiai įtakoja aviacijos saugumą. Egzistuoja e, reglamentas, e, dėl kurio e, valstybės narės nėra pateikusios nei jokių skundų, nei pastabų. Mūsų agentūra įgyvendinant šį reglamentą yra pateikę 30 pasiūlymų dėl taisyklių patobulinimo. Egzistuoja maždaug 50 studijų kuriomis remiamasi e, rengiant naująjį dokumentą. E, bendradarbiavimas su mokslininkais praeitįje buvo naudingas ir leido mums e, sumažinti tarnybinį skrydžio laiką e, naktį 45 minutėmis numatyti penkias poilsio dienas, e, jeigu skrendama iš vienos laiko zonos į kitą. Ir taip toliau. E, tačiau e, pažodžiui, paraidžiui, mokslininkų rekomendacijų ne visą laiką buvo laikomasi. Pavyzdžiui, mokslininkai rekomendavo nakties skrydžio laiką riboti 10 valandų. Tai rėmėsi 10-mečio 10 E, studiją, e, kurioje buvo žiūrima į e, čarterinius skrydžius tarp Indonezijos ir Saudo Arabijos. Išvados šios, šioje studijoje buvo pernelyg konkrečios ir specifiškos, todėl nebuvo galima jomis remtis apibendrintai. E, taip pat e, daug atsakymų į užduodamus klausimus priklauso nuo to, kaip tas klausimas yra formuluojamas. Jeigu klausimą apie naktinį skrydžio laiką, tai e, labai dažnai atsakymas bus 10 valandų. Tuo tarpu mokslas nurodo, kad yra ne vien tik tai būdėjimo laiko veiksnys, bet ir tokie veiksniai kaip kasdieninis poilsio, kasdienė poilsio trukmė, e, savaitinė poilsio trukmė ir taip toliau. Tad reikėtų klausti ne, e, koks turėtų būti e, ilgiausias būdėjimo laikas naktinio skrydžio metu, tačiau kaip užtikrinti E, geriausią budrumą. 11 valandų skrydžio e, būdėjimo laiko plus e, atitinkamas poilsio laikotarpis plus papildomas poilsio laikas ir taip toliau. Kalbant apie E, parengties būdėjimą namie, tai e, šiuo metu tuos dalykus reglamentoja nacionalinė teisė. Ir čia egzistuoja didelė nuostatų įvairovė. E, čia laiko tarpis varijuoja nuo 6 iki 22 valandų priklausomai nuo valstybės. Agentūros pirminis pasiūlymas numatė 8 valandas, taigi arti minimalios ribos. Aštuonių valandų parengtis e, drauge su e, skrydžio būdėjimo laiku e, sudėjus galėtų lemti 22 valandų laikotarpį. Tačiau praktikoje taip ne visada būna, nes namie per 8 parengties valandas jūs nebūtinai 8 valandas e, budite ir esate budrūs ir e, per 24 <clears throat> valandų parengties būdėjimą nebūtinai 24 valandas jūs esate budrus. E, taigi, e, su kolegomis iš komisijos mes dabar stengiamės surasti kuo geresnės formuluotės, kurias ketiname Liepos 11 komitologijos procedūros pagalba aptarti su ekspertais. Mes turime numatyti 8 valandų e, galimybę įgulai pamiegoti. Ir turime gerų lūkesčių, kad remiantis tais principais e, valstybės narės sutars dėl šio pasiūlymo. Kokie būtų kiti agentūros žingsniai po to, kai e, šis reglamentas bus priimtas? E, Kai buvo minėta anksčiau, agentūra pradės rinkti duomenis apie naujo reglamento įgyvendinimą ir e, po trijų metų atliks e, įgyvenimo įvertinimą. E, ir agentūra, ir valstybės narės, profsąjungos ir kitos suinteresuotos šalys bus pakviestos dalyvauti šiame procese, nes e, galų gale e, saugumą galima užtikrinti tik tai partneriaujant. Dėkui. Thank you very much, Mr. Kluzo. I now go to... Ačiū, ponė Kluzo. Dabar e, perinu prie parlamento narių. Ponas Pirkel, Kadra. Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster, Mr. Back, Mrs. Vernon, Mr. Kramer, Mr. Grosh. Anybody else? Ar dar kas nori pasakyti? Savama. Ponas Savama ir ponas Kudžės. No. Ar dar kas nors? Nuo jūsų priklauso. Aš nereikalausiu, kad jūs užsirašytumėt kalbėti. Aš e, čia kontroliuoju laiką. Norit, nenorit, ne. Taigi, dabar turim 11 norinčių pasisakyti. Dvi minutės kiekvienam jūsų skiriamas. Norėčiau pabrėžti, kad mano darbo tvarkėje tai yra klausimų ir atsakymų dalis. Klausimai yra e, skiriami nariams. Todėl ponui Pirkeriui žodis suteikiamas, sakykite, klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, komentaras vis tik tai. Iki šiol skrydžių laikas E, dažniausiai e, būdavo e, vertinamas kitaip. Būdavo sakoma, kad nors kiek pasilsėjus galima vėl skristi. Bet pasiklausiau dabar tos diskusijos ir atrodo, kad ateityje laikas skrydžio bus matuojamas kitaip. Bet baigiu juokauti. Labai įdomu buvo klausyti ekspertų ir aš noriu užtikrinti, kad daugelis mūsų užmėgstų kontaktų su skrydžio ekipažais leido atskleisti porą esminių problemų. Pirmiausia, kiek laiko per naktinį skrydį žmogui reikia neužmigti, e, kiek netitinka moksliniai duomenys ir realus laikas, e, kurio reikia naktiniai pamainai. Taip pat e, buvo kalba apie tai, kaip gali būti suderinamas tarnybinis būdėjimas ir e, darbas e, pačiame reise. Pradėsiu e, nuo būdėjimo. Aš suprantu, kad jeigu aš kaip lakūnas pradedu skristi po pietų, tai polisių laiko nėra tiek jau daug. Jeigu kas nors atsitinka, gali būti, kad aš būsiu priverstas dar ir kitą dieną dirbti ir Ar bus taip, kad aš 24 valandas turėsiu dirbti, atrodo, kad vis dažniau ir dažniau tai būna. Mes neretai kalbam apie deramas darbo sąlygas, todėl turėtume leisti lakūnui e, e, nusodinti lėktuvą, kai baigėsi jo darbo laikas. Tai klausimas toks. Kaip komisija teikia pasiūlymą, kuris gana aiškiai parodo, kad pasiūlymas nėra geras. 10 valandų naktiniam skrydžiui turi būti skirta, paskui budėjimo laikas 16, maksimum 18 valandų darbo gali būti numatyta tuo metu. Kas gali įrodyti, kad tos ribos neturi būti, tų ribų neturi būti laikomasi? Kolegos, klausimus teikite, klausimus. Eh, Alkadravė, ačiū. Mes šiandien nenorim pozicijos suformuluoti, nes pasiūlymo dar nėra. Šiek tiek vėliau tą padarysime. Bet e, papildymų sąrašų besiremdamas, ponė, Tikau, ponė Čika apie tai kalbėjo, Europos e, komisija taip pat žadėjo prisidėti, tai e, galima spręsti, kad darbo yra jau daroma daug. Klausimas tik, ar tas darbas mums yra priimtinas. Pirmasis klausimas ponui Baldwin. Apčiuopiamas konkretus klausimas. Diskusijoje buvo šiek tiek painiavos, painiojant saugos klausimus ir socialinius reikalus. Ar jūs galėtumėt patikinti, kad kolektyvinės sutartys e, bus svarbesnės negu šios taisyklės. Jeigu taip yra, ar bus dar toliau, dar labiau e, drąsių pasiūlymų, kuriuose nebus atsižvelgimų šios pasiūlymus. Kitas klausimas, ponui Kliuzu iš EASOS. Jūs pabrėžėte, kad net jeigu mes susitarsime dėl naujų taisyklių, bus e, e, tos naujos taisyklės nuolat e, ilgą laiką tikrinamas, gal trejus metus. Aš norėčiau sužinoti, kokio pavydalo tas vertinimas bus, ar bus po to parengta kažkokia ataskaita, kurią Europos parlamentas galėtų aptarti ir įvertinti. Ką jūs numatote? Nes būtų gerai, jeigu mes galėtume ir toliau keisti nuomonėmis e, tolimesnėje perspektyvoje. Pone Jones, mes kalbam apie e, tyrimų, studijų, pasiūlymų mokslinių pusę. Bet aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kiek naktinėme skrydyje realiai žmogus gali dirbti. 10, 11, 12 valandų. Kaip jūs realiai siūlytumėt nustatyti laiką? Fina. Pone Maisner, ačiū ponė pirmininkė. Dėkuoju labai kalbėtojams. Šiek tiek pavėlavau dėja, bet aš labai atidžiai klausiausi visko, kas buvo pasakyta. Tris klausimus turiu. Pirmiausia, ponė Jones, ar aš teisingai supratau, kad jūs sakėte, kad kol kas yra neprivaloma planuose atsižvelgti į dienos ar paros ribas. Ar jūs matote, kad padėtis pagerės? Kol kas yra neprivaloma. Ar jūs matote, kad tai pasikeis? Kalbame apie tai, kiek maksimaliai valandų žmogus per parą galėtų dirbti. Ponas uh, Gundel, kai kalbama apie nuovargio rizikos valdymą, ar jūs manote, kad reikėtų privalomą tvarką numatyti šį faktorių, kad padidintume saugos mastą? Ir trečiasis klausimas ponui Kliusu iš EASOS. Ar jūs tikrai manote, kad būtų kad sumažėjus avarijų nelaimių skaičiui galima staiga pradėti nebekreipti dėmesio į kai kuriuos klausimus, kai kurias problemas. Antras dalykas – E, atliekama studija yra labai specifinio pobūdžio. Kodėl mes galime sakyti, kad e, ji yra neaktuali, betgi ta studija iš tiesų suteikia šiokios tokios informacijos. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Bergit. Pone Lichtenberger, dvi minutės. Ja, danke. Ich hätte einige Fragen. Ačiū. Turiu visą eilę klausimų. Pirmiausia, ponu Kliuzau ir ponui Gundel. E, mokslininkams buvo pateikti klausimai. Man jie labai įdomus. Ar mokslininkai turėjo iš tų klausimų gausos atsirinkti kažką? Ar e, jie turėjo teisę iškreipti šiek tiek realų vaizdą, aš norėčiau tikslesnės informacijos gauti. Antras dalykas, kaip derinamas būdėjimo laikas ir skrydžio laikas. Manau, kad problemos esmė čia glūdi, ypač kai kalbame apie naktinius reisus. E, man kyla, da, man, tai da, taip dabar perinu prie savo klausimo. Jeigu yra pakankamai mokslinių išvadų, e, pasis, leidžiančių pasisakyti už dešimties valandų apribojimą, kaip galima vienos studijos pagrindų pradėti kalbėti apie vienuolikos valandų ribą? Ir paskutinis klausimas ponui Boldvin iš komisijos. E, yra dokumente straipsnis, kuriame yra kalbama apie e, valstybių narių nuosadas, apie sutarčių galę. Kodėl e, tai nėra daroma konstatuojamojo dalyje? Tokiu būdu mes galėtume nuleisti visas diskusijas iki žemiausio lygmens ir aiškiau suprasti, ko mums iš tiesų reikia ar iš tiesų geriau tą paminėti teksto pagrindinėje dalyje, o ne konstatuojamoje dalyje. Ir kitas dalykas, gana plataus pobūdžio klausimas. E, mokslinių išvadų turim daugelius ryčių. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos rytyje yra pasakyta, kad naktinis darbas, naktinės pamainos ir būdėjimas kartu sukuria visai kitokį darbo režimą negu e, E, ritmiškas darbo laikas, ištisas savaitės ar mėnesius. Kodėl į tokius dalykus nėra atsižvelgiama, aš nelabai galiu tą suprasti. Tai duomenys, kuriuos mes turime surinkę iš visų mokslininkų. Pone Foster. Um, Dėkoju kolegoms, kurie prisijungia iš uh, industry komiteto. kai kurie komentarai mane nuvylė. Aš suprantu, kad praėjo treji metai ir dabar po trijų metų niekas nepadaryti. Taigi norėjau paklausti, ar turit jūs kokių e, dėrybinių gebėjimų? Ir noriu pasakyti, kad situacija yra labai bloga. E, norėčiau aptarti keletą dalykų. Mano nuomonė, e, kartais kalbama apie 37.1 e, taisyklę. Ir, ir net 3, vadovaujantis 371 e, pilotams tenka dirbti gerokai daugiau negu 10 valandų per naktį. Aš nežinau, kaip galima, pavyzdžiui, nuskristi į Australiją, e, sustojus vos vieną kartą, kaip bus galima vykdyti čarterinius reisus. Kratfildo universitetas, Jungtiniai karalystiai ir kiti universitetai, aviacijos organizacijos e, vykdė ir atliko ne vieną studiją. O dabar mes remiamės kažkokiom kitokiom studijom. Aš esu labai dėkinga, e, kad gavau tą informaciją, kurią pateikė ponė Ketrin. O kalbant apie profesinės sąjungas, tai jos yra e, pakankamai patenkintos esama padėtim Yra keletas e, sričių, kur kyla klausimų, pavyzdžiui, parinktinis būdėjimas. Tačiau profesinės sąjungos dėl to nesidari. Tai yra vien tik tai saugumo klausimas. Ir kai žmonės kalba apie tai, kiek e, žmogus yra budrus, e, kiek jam, mm, kiek netenka miegoti, tai labai. Atsiprašau, ponia pirmininkė, kad kalbu per ilgai. Tai tikrai reikia e, kartais išsiaiškinti ir priimti konstruktyvius sprendimus. Šios. Pone Bach, jums dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kurie e, pasakyti e, dalykai mane tiesiog sukretė Norėčiau užduoti klausimą komisijai dėl parengties budėjimo laiko. Ar galėtumėt paaiškinti, kada pilotai ir įgula miega? Ar galima miegoti per parengties budėjimą? Ir taip pat norėčiau paklausti apie avarijų priežastis, ar jos buvo išanalizuotos ir išnagrinėtos. E, norėčiau, kad pateiktumėte e, mokslinius e, įrodymus ir išvadas. Ar tikrai buvo pakankamai konsultuojamasi su mokslininkais? Kodėl komisija visada pasisako už socialinį dialogų, dialogą? O dalykai, kurie susiję su konkrečiu darbu, jie nenagrinėjami. Pone Varnu. E, dėl medicininio ir mokslinio vertinimo. Ekspertas e, šiandien E, kalbėjo apie e, nepriklausomą ataskaitą, į kurią IAS e, nekreipė dėmesio, ar mes, parlamento nariai, galiausiai galime gauti tos konkrečios ataskaitos išvadas. Ar mes turim teisę tinkamai suvokti, kokia dabar yra padėtis Ar gali būti pristatyti mums konkretus duomenys susiję su uh, saugumo problema ir kitais svarbiais klausimais? Tai susiję tiek su keleiviais, tiek su pilotais. Also ich glaube, dass die EASA heute mal wieder... Ponas Krameris. ką auditorių teismas pasakė, ar tikrai lobistai pakankamai atstovauja. Kiekvienas pilotas gali patvirtinti, kad e, skrydžio metu labai dažnai būna apsnūdę. Taigi mes turėtume dar kartą aptarti parengties būdėjimo laiką e, Mes taip pat turėtume aptarti darbo laiką. Dar kartą. E, kiekgi tie žmonės dirba 15 ar 20 ar 24 valandas, būtent tai reikia aptarti. Žinoma, kad pagrindinis klausimas yra pinigai. Ir taip yra todėl, kad avialinijos tiesiog nori užsidirbti pinigų. 40 milijardų eurų E, sumoka ES piliečiai, o tie pinigai patenka į avialinijos vadovų kišenes. Kalbėjote apie saugumą, saugumą ir dar kartą saugumą. Tačiau ar apie tą saugumą mes kalbame? Kalbant apie įgulą, apie įgulo darb, įgulos darbą, jūs apie tai apskritai nekalbėjot transporto aplinkosaugos ministrai apie tai kalbėjo, bet komisijoje ši konkreti tema nebuvo aptarta. Taigi tokia padėtis toliau nebegali tęstis. Mes parlamente turėtume daug daugiau pasisakyti apie saugumą ir saugoti piliečius ir pilotus. Dėkui the... Nenorėjau jūsų pertraukinėti, bet techniškai <clears throat> jūs turėtumėte kreiptis į pirmininką, o ne į auditoriją. <clears throat> Noriu pasakinti taip pat pas mus atvykusią FNTR e, sausumos e, transporto federacijos delegaciją. Juos pakvietė ponas Rykė, Tikiuosi, kad mūsų komitete jums šiandieną patiks. Dabar žodis ponai Groš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jūs ir minėjote, e, reiktų atsisakyti e, deklaracijų ir pareiškimų, o uždavinėti klausimus. Aš labai tikiuosi, kad ekspertai išdėsti labai aiškę nuomonę, nes pats svarbiausias dalykas mums yra objektivumas. Mokslinės studijas, jos yra atliekamos laikantis tam tikrų parametrų, kiekybinių, kokybinių, laiko parametrų ir taip toliau. Tad Jeigu visą tai sudedame drauge, galime daryti tam tikras išvadas. Ar visos studijos buvo atliekamas pagal tuos pačius kriterijus ir parametrus, ar mes čia bandome palyginti obalius ir kreušės. Kai kalbame apie laiko parametrus ir kitus. Toliau, kalbant apie problemų analizę Norėtųsi žinoti, ar ta problema organiz, e, analizuojama iš darbuotojų požiūrių taško, ar jį iškyla dėl to, kad trūksta reglamentavimo, ar, ir tą irgi reikia paminėti, yra kažkokių e, papildomų problemų, kurios dar nebuvo išanalizuotos. Dabar nuovargis. Kiek ši problema svarbi. Aišku, labai svarbu, kokioj padėtyje atsidurėte. Galbūt aš galiu 12 e, valandų padirbėti, bet tada jau pajusiu nuovargį ir tada nereikėtų toliau tęsti tą darbą. Tad reikia mums galvoti apie laiką, kuris leidžia mums veikti optimaliai. Panas Arvama. Dėkuoju, panė pirminkė, dėkuoju visiems prelegentams. E, dabar trumpas pareiškimas ir paskui klausimas. E, tiesą sakant, tai bus daugiau nuomonė, bet aš suformuluosiu kaip klausimą. Oro linijų pasaulis per pastaruosius keletą metų dramatiškai pasikeitė, kaip ir visos kitos sritys. E, faktas toks, kad gyvename labai sudėtingame pasaulyje, kur siekiama ko geriausio rezultato už mažiausią pinigų sumą. Ir štai ką aš norėčiau pasakyti. Kreipiuosi į ESA ir pana Kliuzo. Kodėl jūs nepasistengiate suartikuliuoti ir geriau paargumentuoti, remdamiesi ekspertų studijomis, Kodėl e, neišreiškite geriau to fakto, kad yra tam tikros ribos, e, kuriuose žmogus e, dar gali atlikti savo darbą gerai, tam tikros laiko ribos. E, Aš e, nemanau, kad čia mums reikėtų galvoti apie dramatiškus profsąjungų pasisakymus, reikėtų kalbėti apie esmę, o esmė yra saugumas. Nes ekspertai sako, kad privalo būti tam tikra maksimali riba parengties būdėjimo režimui ir skrydžiams. Panas Ugijas. Dėkuoju, panė pirmininkė. <clears throat> Aš laikausi panašaus e, požiūrio kaip ir kolega Pirker. Taigi, kai galvojame apie pilotus, kurie yra e, prašomi ilsėtis skrydžio metus. E, jie e, skrenda į vieną pusę kaip pilotai, o paskui sugrįžta kaip keleiviai. Bet ar e, reikia laikyti tą grįžtamą į skrydį po ilsiu? Ar reikėtų laikyti tą laikotarpį tolygų poilsiui namuose? Aš norėčiau išgirsti, ką apie tai galvoja ekspertai. Na ir galiausiai, aš sako pirmininkas, turiu tris klausimus, jie skirti visiems. Pirmasis e, atsakymas galėtų būti taip ar ne. Ir aš noriu paklausti, ar įasa pasiūlymai, kurie pertik, e, perduoti komisijai, jūsų nuomonė iš esmės yra pavojingi ir nesaugus. E, užteks atsakymo taip ar ne. Kitas klausimas. E, E, kurią alternatyvą jūs paremtumėte, jeigu galėtumėte pasirinkti? Ar e, senasias taisyklės, ar naujuosius IASA e pasiūlymus? Turint galvoje tai, ką sakiau iš pradžios, kad mes galėsime arba priimti, arba atmesti ir jeigu atmesime, tai tada egzistuojančios taisyklės galios ir toliau. Ir trečias klausimas yra skirtas poniai Jones, nes e, ne visai supratau, ar jūsų požiūris, e, kurį išreiškėte kaip e, Junktinės karalystės aviacijos saugos institucijos atstovė, yra toks pat kaip ir kitų nacionalinių saugos institucijų požiūriai. E, pradėsime nuo pono Baldvino, paskui pono Devroj, profsąjungų ir taip toliau. Suteiksiu po tris minutės kiekvienam prelegentui, žinau, kad netiek jau daug laiko, bet norėčiau, kad atsakinėtumėte glaustai. Bet aš pradėsiu nuo pono Devroj. Pone Količiakai, ar jūs norite pasakyti? Taip iš tikrųjų pradžioj norėjau, bet e, paskui man tą galimybę atėmė. Pirmininkas, galite kalbėti, bet ponia Količiak būtų labai pravartu, jeigu jūs duotumėte mums ženklą, kad norite pasisakyti. Aš turiu daug pirmininkaujančio įgūdžio, bet negaliu nuspėti minčių. Panas Količek. Aš e, porą kartų jums mojavau ranką, jeigu norite, aš kitą kartą koją pamojuosiu. E, pirmininkas, e, bet jeigu jūs tikrai sėdite ir nieko nedarote, tai nedaro man poveikio. Bet kuriuo atveju dvi minutės jums, ponas Količek. Dėkoju, pirmininkė, e, pasinaudosiu galimybę ir e, pasakysiu čekiškai. Nesu pilotas, bet parengties būdėjimo laiko įskaičiavimas į darbo laiką yra aktualus daugelie profesijų ir pramonės šakų. Kaip jūs galite įvertinti e, nakties laiką. E, e, esu keletą kartų skridęs, kertant daugelį laiko juostų, taigi e, tenka tada skristi ir naktį, ir dieną. Na ir e, kitas klausimas, ar yra kokia nors lentelė, kur yra išdėst, dėstyti atskirų nacionalinių institucijų reikalavimai dėl e, laiko ir kitų dalykų. Tos taisyklės, kiek aš suprantu, įvairiose šalyse skiriasi. Kiek man teko praeitie apie tai kalbėti su, <laughs> su psichologais, tai niekas negalėjo man pasakyti, o koks yra saugus laiko tarpas, e, dirbant, e, pavyzdžiui, e, vairuotojų, vairuojant sausumoje. Yra buvę eksperimentų, kada, pavyzdžiui, buvo fiksuojamos e, vairuotojų akys ir jų judėjimas e, vairuotojams e, vairuojant automobilį. Taigi, dabar ponas Devroj. E, dabar e, atsakymas į pirmą klausimą. Aš manau, kad JASOS e, pasiūlymai yra labai saugus, paremti mokslo tyrimais ir aš manau, kad jų prieimimas saugumo tikrai nesumenkins. Taigi, JASA pasiūlymai saugus. Dabar, kam teiktume pirmenybę? Senoms taisyklėms ar naujoms JASA taisyklėms? Uh, E, kuriant bendrąją rinką e, keleiviams ir operatoriams, mes atiduotume pirmenybę JASA taisyklėms. E, taigi, Europos keleiviams iš tikrųjų reikia vienų taisyklių. Reikalas tas, kad nacionalinės oro linijos vis labiau ir labiau tampa europinėmis ir tarptautinėmis. Vadinasi, reikia bendro taisyklių rinkinio. Ponas Muisin, ačiū ponė pirmininkė. Ar ESOS pasiūlymas nesaugus, atsakysiu jūsų klausimą. Aš E, apie tai detaliai nekalbėjau, nes man atrodė savaime suprantama, kad AESOS pasiūlymo esmė yra užtikrinti saugumą. Todėl aš galiu tik pasakyti taip. AESOS pasiūlymas yra saugus, jis yra saugesnis negu kad būdavo anksčiau. Jeigu turėtumėm galimybę pasirinkti tarp senų ES taisyklių ir naujų ES pasiūlymų, aš vėlgi uh, E, viską vertinsiu iš mokslinės pusės. Aš esu inžinierius pagal išsilavinimą ir aš bandau kažką pasiūlyti, tai pirmiausia vadovaujasi analizė, atlieku tyrimą ir e, pats bandau išsiaiškinti statistiką. Taigi mano pirma reakcija būtų tokia, pasiūlymas blogas, jis mums pakenks, jis mus nužudys. Gal yra blogų dalykų, kaip aš jau sakiau, bet kadangi ESA pasiūlymas išplaukė iš trejų metų darbo su visomis suinteresuotomis pusėmis, įskaitant ir mano kaimynus iš kairės, jie trejus metus dirbo. Todėl taip, mes galim pasakyti taip ESOS pasiūlymui, tai yra visų suinteresuotų pusių dėrybų galutinis rezultatas. E, taip pat yra atsižvelgtos į saugos studijos. Galbūt gerai, kurį trečią klausimą galėčiau sakyti, bet nesu uh, Uh, pone Čika, tai negalėsiu atsakyti. <laughs> Bet kolegos turite atsakyti ne tik mano klausimus, bet ir kitų parlamentarų klausimus. Pone Čika, iš Europos transporto darbuotojų federacijos ETF. Labadiena. Pabandysiu kuo greičiau kalbėti ir pasakysiu Ar esas pasiūlymas užtikrins saugumą? Ne. Darbuotojai turėtų ir patys reaguoti į tokį klausimą. E, bet kai mes turėjome sureaguoti į esos pasiūlymą, tai kaip ponas Gundel sakė pradžioje, pamatėme, kad trūksta informacijos. Ir e, antras dalykas. Kai e, kalbame apie riziką, socialinę pavojų, turime galvoje nuovargį. Nuovargis yra didžiausia rizika, bet to tai turi labai daug, tai daro labai daug žalos mūsų sveikatai. Aš labai daug metų e, dirbau e, lėktuvų įgulose. Tiesą sakant, nuo nuovargio mes susergame. E, Ypač nuo to kenčia pigiųjų avialinijų įgulos, e, nes pigios avialinijos e, su lėktuvų personalu elgesi kaip su atliekomis, jie jos išnaudoja iki galo ir paskui išmeta e, žmonės su tuo taikstosi, jie negali pasipriešinti ir galiausiai jie tiesiog yra atleidžiami iš darbo kaip nebetinkami. Kas atsitinka dažnai? Žmogus gali būti išmestas iš darbo ir atimamas jo darbo sertifikatas, leidimas dirbti. Bet esmė yra mūsų sveikata. Negalite e, išnaudoti mus, kad išsiaiškintume, koks poveikis sveikatai. Sauga yra labai svarbi. Bet e, psichologiškai mes turbūt pasirengę bet kam. Įsivaizduokit, kad iškyla, pažiūrėjau, teroristinės atakos grėsmė ir mums reikia su atsarginius išėjimus atidaryti, tam reikia labai daug psichologinės stiprybės. Aš 25 metus dirbu, tai žinau, apie ką kalbu. Taigi, dabar iš pradžių jūs sakote, kad esą pasiūlymai yra iš esmės e, pavojingi ir nesaugus. Ar jūs galėtumėte tai pasakyti? No, forse non è stata fatta una buona traduzione, non ho detto questo. Non, non ho... Ne, aš ne tą, tikrai ne tą norėjau pasakyti. Ar galite atsakyti jums pateiktą klausimą? Questa proposta lei la deve rivolgere agli scienziati. Taigi, pasiūlymas yra skirtas tiems žmonėms, kurie dirba. Ir tie žmonės, kurie dirba, turi atsakyti, ar tai yra saugus pasiūlymas ar ne. Na, jūs mano klausimą neatsakėt. Pone Horn. Um, Ačiū. Aš atsakysiu jūsų klausimus, pirmininkė, labai glaustai, pačioje pabaigoje. O pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie mūsų kaip lakūnų poziciją, kuri yra pagrista mokslininkų išvadomis nuo pat pradžios. Uh, Anksčiau esame daug kartų bandę organizuoti dėrybas tarp avialinijų ir jų darbuotojų, bet tai nepasiteisino, todėl mes tikėjomės, kad, kad ir kas bebūtų pasakyta, svarbiausia yra sutikti su specialistais tyrusiais nuovargio poveikį sprendžiančias problemas. Ir dėja, e, ne visuomet matome priimanskų išvados viską nulėmę. Atsakydamas e, dėl EASA, aš galiu pasakyti, kad vėlgi nuovargį tyriantys specialistai turi atsakyti, ar viena, e, vieni ar kiti pasiūlymai yra geri ar ne, o ne administratoriai neturintys jokių, jokio mokslinio išsilavinimo. Turime vadovautis ekspertų žiniomis. Taip pat labai trumpai norėčiau paaiškinti, e, kokia yra problema dėl būdėjimo. Keletas iškalbėjusių jūs sakė, kad per parengties būdėjimą lakūnas gali miegoti namuose. Bet problema yra ta, kad būdėjimas yra tas laikotarpis, kai žmogus turi būti pasirengęs ateiti bet kuriuo metu. Jis gali būti skambinamas. Tie bent jau 50 e, procentų skambučių e, ateina per būdėjimo pirmąją dalį. Taigi, jeigu turite 16 valandų, 16 valandų būdėjimo laiką, pirmas 8 valandas jūs tikrai negalėjote miegoti. Ir Todėl mes pradėjome kalbėti apie e, parengties būdėjimą plus FDP. Praino dabar klausimą, ar esą pasiūlymai saugus. Jie peržengia tai, ką mokslininkai vadina žmogaus aktyvumo ribos. Taigi ne, jie nėra saugus. E, ką mes pasirinktume, ar e, dabartinę ES sistemą, ar naujus esos pasiūlymus? Čia išryškėja mums labai aktualus klausimas. Yra žmonių, kurie sako, kad gal 30 punktų pagerėja saugos sistema, e, bet problema yra ta, kad SAPARKU e, nėra visos Europos reglamentas. Čia yra nacionalinių taisyklių, tai yra nacionalinių taisyklių e, rinkinys, kai kurių valstybių darbo sutartys taip pat yra apimamos. Ir reikia pasakyti, kad ESO pasiūlymai nėra geri, jie yra blogesni netgi negu tas SAPAR e, e, nuostatų rinkinys. Europos komisija turėtų teikti pasiūlymus, kuriuose būtų atsižvelgiama į mūsų išdėstytą susirūpinimą ir į mokslininkų šeštas e, išvadas ir būkštavimus. Jeigu taip bus padaryta, galbūt esos pasiūlymai pakoreguoti bus mums primtimi, o kol kas galime pasakyti, kad jiems nepritarsime nes e, jie nėra nei kiek geresni už dabartinę sistemą. Ačiū ponė Horn, toliau ponė Jones. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I'll answer your... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu jūsų klausimus. Ar ESA pasiūlymai yra iš esmės nesaugus? Manau, kad jūs pateikėt labai konkretų klausimą ir aš galiu atsakyti labai konkrečiai ne. Kuri sistema senoji ES aparkų reglamentai ar naujieji ESA pasiūlymai yra geresni. Mes remiame naujuosius pasiūlymus, jeigu jie būtų teisingai gyvendinti. Ir ar mūsų nuomonėje kas pritarė? Valstybės narės turės dėl to balsuoti ir balsuos tuo klausimu. Taigi aš negaliu atsakyti už valstybės narės. Aš suprantu iš savo darbo, iš savo kontaktų, kad naujieji pasiūlymai yra labai remiami, tokie kokie yra dabar, bet kaip aš jau sakiau, aš negaliu už juos atsakyti. Aš bandau tik tai prisiminti daugelį klausimų, kurie mums buvo pateikti, atsakant į e, ribas nustatomas nakties darbui Kas yra naktis? Nuo antros valandos ryto iki ketvirtos penkiasdešimt devinių ryto pas mus yra skaičiuojamas laikas. Mes e, turime suprasti, kad e, pagal dabartinius reikalavimus e, nustatyti švelnesni apribojimai, pagal naujus es reikalavimus būtų griežtesni reikalavimai, e, apribojimai darbo laikui, bet e, galime pasakyti, kad e, poilsio laikas yra labai svarbus. Jeigu pamaina trunka 10 valandų, kaip kad numatyta naujame reglamente, tai mes dar galime su tuo taikstytis, iš savo patirties tą žinau, su sąlyga, kad naujieji reglamentai bus griežtai taikomi. Bet kai kalbame apie saugumo ribas, mes turime suprasti, kad e, 15 minučių mūsų saugos riba yra viršyjima, ypač jeigu skrydis susideda iš dviejų segmentų. mes negalime nustatyti paros e, maksimalios e, pamainos ribos. Mes viską nustatome pagal skrydžio trukmę. Aš galiu pasakyti, kad e, jeigu įgulos narys 24 valandas dirba, jis turi 24 valandas gauti poilsio nes e, buvimas lėktuve jokių būdų negali būti traktuojamas kaip poilsis. Manau, kad viską ir atsakiau. Much, Gundel, three... Dėkoju dabar e, daktarui Gundeliui, trys minutės suteikiamos. Dėkoju dėl pirmo klausimo, dėl riziko valdymo. E, Taip, mes manom, kad jeigu tinkamai bus įgyvendinta tai, tai tikrai e, šis rytis pagerės. Dabar antras klausimas dėl IASOS. Buvo pateiktos e, trys ataskaitos, galite jas perskaityti, tai aš jums galiu jas pateikti. Šios e, tokia buvo mūsų pozicija, mes rėmėmės šiomis tyriamis, tyrimais šiais. Ponas Graš norėjo sužinoti, kaip galima palyginti skirtingas studijas, jei teisingai supratau klausimą. Nuo 85 iki 95 procentų visų atliktų studijų buvo tarptautinės ir 90 procentų buvo pritarta pozicijai, kad skrydžio laiką reikia priboti iki 10 valandų. Taip pat buvo atliktas e, kitas tyrimas, papildęs JASA tyrimą, kai, kai pilotai e, dirba E, tiksliau, kai jie neskrenda, e, bet yra mm, lėktuve, tai ar tai tas punktas taip pat turėtų būti įtrauktas į nuovargio valdymo klausimą. Um, fragen... Taip pat dėl poilsio laiko, kai pilotas e, nedirba. klausimas labai sudėtingas ir komplikuotas, negaliu paprastai atsakyti. Apskritai sak, kalbant, tai Europoje e, laikas, skrydžio laikas yra saugus, bet e, dėl jasos taisyklių, tai mes e, norim šiek tiek jas patobulinti. Bet negalim pasakyti, kad jos yra geresnės už senasias taisyklės. Dėkuoju. Dabar žodis teikiamas pon Kluzol iš IASOS. Trys minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, tikiuosi, kad aptarsim ir atsakysim į visus klausimus. Pirmiausia, apie agentūros atlik, atliktus tyrimus e, per trejetą metų. Agentūra atlikusi tyrimus e, pats skelbs ataskaitą. Ataskaita bus pateikta į ASA svetainėje ir ji bus visiems prieinama. Ir tuomet e, tikrai parlamento nariai norėsiu su jumis aptarti uh, E, šią ataskaitą. Jeigu nuspręsim, kad reikia atlikti kažkokius patobulinimus, tai e, tikrai taisyklės tobulinsim. E, kalbant apie, apie įvykius ir nelaimės, yra iš tikrųjų priešingai, negu jūs klausėte, nors tų mm, avarijų skaičius mažėja, bet mes toliau dirbam siekdami pagerinti saugumo sąlygas. O kal, kalbant apie tuos atliktus tyrimus, tai pavyzdžiui, JAV 14 e, valandų dirbama ir 10 valandų ilsimasi, o Europos Sąjungoj 14 e, valandų darbo ir 18 e, valandų poilsio. Taigi, jei apžvelgtume ataskaitas, pamatytume, kad situacija ES ir JAF yra visiškai skirtinga. E, dar buvo e, klausimą apie 2009 metų sausį pateiktą ataskaitą, kodėl jie nesivadovaujama. Aš nebūsiu visiškai politiškai korektiškas pasakydamas, kad ta ataskaita nebuvo pakankamai gera. E, ta ataskaita parengė statistikai, o ne žmonės išmanantys aviacijos saugumą. Tai todėl tą ataskaitą mes ir negalėjom vadovautis. Kodėl mes nepasiremėm mokslininkų e, duomenimis, kodėl nepaprašėm jų pagalbos. Iš tiesų, tai mes su mokslininkais bendradarbiaujam, buvo surinktas e, trijų dienų posėdis ir nuolat e, gauname duomenis ir ataskaitas iš, mo, iš mokslininkų. Manau, kad jau išnaudau savo trijų minučių laiką. I could go through all the panelists and give you ponas Baldvinas iš komisijos. Iš tikrųjų, Maiklai, galėčiau e, ir pats jums pateikti sąrašą klausimai, kuriuos kol kas nebuvo atsakyta, bet dabar laikas e, atsakyti ponui Boldinui. Pabandysiu, kiek galiu per tris minutės atsakyti. Nemažai buvo pasakyta minčių. Visų pirma, dėl e, parengties. Budėjimą ir ypatingai budėjimą ne oro uoste. <clears throat> Taigi klausimas, ar IASA pasiūlymas leis e, taikyti nesaugias praktikas, tokias e, kaip pilotams leisti skristi po 20, 22, 24 valandų. Atsakymas ne. Aš bandau atsakyti į klausimus, atsiprašau, jeigu netaip elgiuosi. Na, pirmiausia, IASA pasiūlymas e, uždeda e, besalginę prievalę valstybėms narėms, oro linijoms e, taikyti nuovargio valdymo principus. <clears throat> Ir būtent šitas prievalės e, yra aukščiau negu kad e, negu kad e, nuovargio valdymo dalykai e, yra taip pat ir prievalė tikrinti, kaip laikomasi tų nuostatų. Kadangi įgulų nariams e, e, e yra leidžiama e, neatlikinėti savo pareigų, jeigu jaučiasi išvargę ar išsekę. Dabar, kai kalbama apie 20 ar 22 valandas būdėjimo, e, tai čia daromas neteisingos prielaidos. E, pagal taisyklę yra numatyta, kad e, per būdėjimo laikotarpį iškviestas pilotas turi atvykti į oro uostą per protingą tam skirtą laiką. Toliau buvo klausimų dėl e, naktinių skrydžių, e, daug e, griežtų minčių išsakyta, aš jas gerbiu. Jūs pirmininkė paminėjote, kad pagal dabartinės taisyklės nakties metu leidžiamas 11 valandų ir 45 minučių tarnybinis skrydžio laikas. Dabar yra numatyti e, e, keletas saugiklių, e, kurie, pavyzdžiui, reikalauja, kad, kad tuo metu, kai skrydžių grafikai yra pertraukiami, savaitinis poilsio laikas būtų 60 valandų vietoj dabar esančių 36. Toliau e, dabartinės, e, dabar siūlomas taisyklės leis taikyti e, atitinkamas socialinės apsaugos sąlygas, bet tarp FTL teisės aktų ir socialinių teisės aktų tiesioginio ryšio nėra. Ir niekas netrukdo nacionalinių lygmenių priimti nacionalinių kolektyvinių sutarčių ar socialinius teisės aktus. Noriu atsakyti į visus klausimus. Žinau, kad viršėjau šiek tiek laiką. Pagal reglamentą harmonizuotos saugumo taisyklės pakeistų nacionalinės taisyklės ir tokiu būdu sukurtų vienodas sąlygas visiems paremtas mokslo tyrimų rezultatais kodėl taip reikėtų e, elgtis. E, e, galbūt reikėtų sugebėti reaguoti į nacionalinės sąlygas, sakysime, ilgus naktinius skrydžius Skandinavijos regione. Dabartinės taisyklės e, mūsų nuomonė yra visiškai aiškios, tačiau tos naujosios nuostatos atsispindės konstatuojamoje dalyje. Dabar dėl uh, įgulos. Ir uh, reikia pasakyti, kad visiškai tos pačios taisyklės bus taikomas ir pilotams, ir įgulos nariams, kitiems įgulos nariams. Tuo tarpu JAV teisės aktai to nedaro. Uh, kalbant apie mm, įgulos poilsio galimybę skrydžio metu, tai e, džiaugiuosi, kad e, šią temą diskusija yra jau įvykusi ir mums pavyko tą problemą išspręsti. Dėkuoju ponui Baldvinui. Ir dabar keletas e, baigiamų išvadų mm, iš mano pusės komitologijos principų pranešėjas yra tik tai ponas Alkadroj. Gal jūs norėtumėt ką pakomentuoti? Na, man 15 minučių tikrai nereikia. Noriu pasakyti, kad man ši diskusija atrodė labai konstruktyvi. Žinoma, ne visi sutinka su kitai, su visais, bet dabar bus lengviau suprasti, kokios yra problemos ir kokia iš tiesų yra padėtis. Anksčiau ir vėliau Europos komisija savo pasiūlymą formalizuos Ir iš to, ką aš čia šiandien girdėjau, greta esos pasiūlymo e, suinteresuotos pusės savo ruoštų galvoja, kaip pagerinti padėtį. Ir aš žinau, kad Europos parlamentas pastaraisiais mėnesiais šiuos klausimus bando spręsti ir tokiu būdu padeda visas suinteresuotas pusės sutelkti, nes be abejonės būtų kur kas geriau svarstyti dokumentą, kuris yra visiems daugmaž priimtinas iš viso širdies tikiuosi, kad suinteresuotos pusės e, gavusios pasiūlymą galės labai aiškiai atsakyti jūsų gerbiamas pirmininkė klausimą, ar nori tokio e, pasiūlymo, ar geriau išlaikyti senąją sistemą, ar naujoji sistema yra geresnė, ar ne. Aš noriu kolegoms priminti, kad mes galime tik atmesti visą pasiūlymą. Ir e, trejų metų parengiamasis darbas būtų išmestas iš šiukšlių dėžę. Taigi sprendimas e, turi būti labai atidžiai pergalvotas. Dėkui. Labai ačiū. Aš baigdamas noriu priminti, kad iš pradžių aš pats rengiau pranešimą dėl ES OPS paketo. Mm, dar neišnyko to proceso randai, kuris e, nepaprastai ilgai užtruko, kol buvo pasiektos išvados kol mes e, e, patraukime į savo pusę socialinius partnerius. Taigi, tam tikra prasme, senosios ES OPS taisyklės yra tarsi Simpsono planas, tai yra mano kūdikis. Bet e, nevaisant to, visuomet tos taisyklės buvo peržiūrimos, kontroliuojamos ir dėl to patekome tokią padėtį, kokią turime dabar. Ir dabar teigiu paskutinį klausimą. Kas jums geriau, senasis planas ar naujas planas? Nes tarpinio varianto nėra. Negalima sakyti, mes norim truputį to, truputį to. Arba senasis planas, arba naujasis planas turės veikti. Jūs tarp tų dviejų dalykų turėsite pasirinkti ir Europos parlamentas turės pasirinkti, kai gausime Europos komisijos pasiūlymą. Ir aš suprantu, su kokiais sunkumais mes visi susidurėme. Mes tarsi bandome šaudyti tamsoje. Uh, daugmaž žinom, ką komisija rašys, bet oficialiai e, neturim jokio pagrindo diskusijai. Vis tik noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame mini klausime šiandien, ponui Bolvinui, ponui Devroj, ponui Moisonui, ponui Čikai. Tikiuosi, kad Elizabetos pavardę gerai ištariau. Ponas e, Horn, ponia Jones, daktaras Gundelis ir ponas Kliuzo. E, dėkuoju visiems ekspertams ir parlamento nariams, kadangi tik vienu metu e, jie apleido drausmę, bet paskui vėl pradėjo disciplinuotai elgtis ir pradėjo aktualius klausimus teikti. Labai ačiū visiems už dalyvavimą. Dabar lauksime komisijos pasiūlymo. Žiūrėsim, kas bus. Dabar komitetas pradeda uždarą posėdį. Porą minučių paliksiu, kad išeitų iš salės tie, kam nereikia likti ir tada pradėsim slaptą posėdį.